europinių institucijų prieigose ir mes saugumo siekiame visomis išgalėmis. Dabar pereiname prie protokolų. Vasario 25 dienos protokolas išdalintas, taip pat visi tuo metu priimti tekstai yra išdalinti, jeigu nėra pastabų, laikysime protokolus patvirtintais, pastabų nėra, taigi protokolai laikomi patvirtintais. O dabar periname prie pirmininko pareiškimų. Atsakingos po